Įgaliotos Lietuvos institucijos pranešė, kad ponė Laima Liucija Andrikėne yra išrinkta Europos parlamentą ir taps jo nare, tapo jo nare nuo gegužės 30 dienos šių metų. Ji dirbs vietoj e, Gabrieliaus Landsbergio. Sveikinu naują e, kolegę ir skelbiu, kad ji dalyvaus nuo šiol e,